Okay, colleagues, shall we start? <coughs> So my apologies for the late start. I came rush. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju pradėti, bet kaip visada atbėgau iš kito susitikimo. Uh, noriu pasiūlyti keletą darbo trakės pakeitimų. Septintas ir aštuntas punktai, bendros diskusijos dėl vizų atidedamos. Ir devintas ir vienuoliktas punktai bus pradėti svarstami pusvalandžio anksčiau nei numatyta pirminėje darbo tvarkėje. Ir tie reikia persvati tuos e, kalbėtojus, kurie turi pristatyti šias temas, kad jie ateitų anksčiau, jei niekas neprieštarauja, tuomet darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Vertimas e, posėdėje vyksta visomis oficialiomis kalbomis, išskyrus airių, niekas dėl to neprieštarauja. Koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas. Visų pirma, 26 balandžio posėdžio e, protokolas, jis yra jūsų e, dokumento aplankose. Taip pat noriu pasakyti, kad Bodil Valero paskirta pranešėja dėl Frontex e, e, statuso susitarimo su Albanija. Europos parlamentas turi teikti pritarimą dėl šio susitarimo. Ar komitetas pritarė šioms rekomendacijoms koordinatorių? E, nematau prieštaraujančių. Toliau deleguoti ir įgyvendinimo teisės aktai. Gegužės 7 komisija patvirtino dar vieną deleguotąjį aktą, kuriuo pakeičiama 849 2015 direktyva, kur numatyti e, numatytos gairės elektroninių pinigų leidėjams bei e, jų veiklos gairės. Kalba eina apie. Kalba eina apie kovą su terorizmo finansavimu ir informacija apie tai bus e, e, paskelbta mūsų komiteto e, aplinkraštyje parlamentas turi du mėnesius, per kuriuos gali pateikti prieštaravimą šiam pasiūlymui, o Libe komitete pakeitimus e, dėl šio siūlymo galima pateikti rezoliucijos pavydalu iki gegužės 20-osios vidurdienio. Jei turite tokių pasiūlymų, e, atsiųskite perduokite sekretoriatui iki gegužės 20-osios vidurdienio. Toliau trys komisijos įgyvendinimo sprendimų projektai. Pirmajame numatytos priemonės dėl domenų prieigos. E, antras sprendimas numato priemonės, kaip ištrinti duomenis, e, duomenų įvedimo ir iš, ištrinimo atvejais. Taip pat dar vienas pasiūlymas susijęs taip pat su duomenų įvedimo ištrinimu, tai susijęs su 2017-2026 e, sprendimu. Sprend, informaciją apie tai taip pat gausite Libe komiteto e, aplinkraštyje. Jeigu norite paprieštarauti, turite informuoti sekretoriatą iki gegužės 21-osios. Tuomet perdame prie 2.3 punkto darbo atvarkės 2017 e, ataskaitos pristatymo e, Frontex palaikymo biuro vadovė Marta Balester ir Frontex konsultacinio forumo pagrindinių teisų klausimais pirmininkas ir vyresnysis politikos pareigūnas Stefan Kessler iš Vokietijos jėzuitų tarnybos pabėgėliams. Tikrai malonu Jūs čia abu pasveikinti ir esame jau susitikę anksčiau. Suteiksime galimybę jums pristatyti šias ataskaitas ir paskui vyks diskusijos. Izabela, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, lankomės ne pirmą kartą pas jūs. Esame dėkingi už kvietimą ir laukiame diskusijų mūsų veiklos 2017 metų ataskaitos aptarimo. Kalbėdami apie formą, visų pirma, noriu pabrėžti, kad mes esame konsultacinis formas patariamoji institucija dirbanti su Frontex ir kaip akcentuojame ataskaitoje, mums nesutikti nei galiojimai, nei gebėjimai e, stebėti žmogaus te, pagrindinių teisų laikymosi e, Frontex agentūros veikloje. Ar mm, konstatuoti tuos pažeidimus, bet mes dirbame identifikuodami rizikos veiksnius ir raginame Frontex agentūrą žluoti visas galimybes sustiprinti pagrindinės teisės savo veikloje. Per pastaruosius kelis metus e, vyko agentūros išplėtimas, buvo pakeisti jos įgaliojimai ir dėl to, kad gyventiname Europos integruotą sienų priežiūros strategiją ir būtent todėl mes skatiname Frontex e, veikti tinkamai. Ir taip pat dėl to, kad mums suteikti galiojimai yra riboti, mes akcentuojame pagrindinių teisių pareigūnės ir jos tarnybos vaidmenį stebint Frontex veiklą. E, agentūros veiklos stebėsena vykdoma ir tai yra sveikintinas dalykas. Jūs visi gavote ataskaitos kopiją, kurią paskelbėme praėjusią savaitę ir mes laukiame diskusijų, kurios netrukus prasidės ir rengiantis diskusijai, rengiantis, laukdama šios diskusijos, norėčiau atkreipti dėmesį keletą ataskaitoje minimų dalykų. Visų pirma, Noriu pakalbėti apie asmenų sugražinimą. Tai susijęs su agentūros įgaliojimu išplėtimu ir Frontex vykdyta veikla. Jei neklystų, 47 procentais e, daugiau sugražinama asmenų. Mūsų forumas stebėjo tris skirtingas asmenų sugražinimo operacijas. Šiais metais e, dėl pradėsime, vėl stebėsime pagrindinę agentūros veiklą, tai mums svarbiausia stebėti, kaip ji veikia ir renkti rekomendacijas. Ir aiškintis, ar tos rekomendacijos e, atsiliepia agentūros veiklai. Rem, remdamiesi e, sukauptais pastebėjimais, taip pat stebėdami, kaip gyvendinami pagrindiniai saugikliai ir kaip gyvendinamos procedūros dėl asmenų nesugražinimo į vietas, šalis, kuriems gali grėsti pavojus. Norime pasidalinti tokiais pastebėjimais. E, agentūros veikla išsiplėtė ir kaip galite ir spėti mes stebime būtent tas sritis nuo 2017. Noriu taip pat atkreipti dėmesį į vaikų apsaugos sritį. Kaip E, nurodyta ataskaitoje, mes parengėme konkrečias rekomendacijas dėl vaikų apsaugos ir vaikų e, papildomos e, apsaugos politikos gairių agentūroje. Turime dirba pareigūnė atsakinga už šiuos klausimus ir nebejoju, kad jūs su ją apie tai kalbėjote. Ir išsami politika ir gairės šiuo klausimu tikrai pagelbėtų Frontex agentūrai, nes vaikų apsauga yra susijusi su įvairiais agentūros veiklos aspektais. Tai, tai, tai aspektas, kuris raudona gyja nueina per visas agentūros veiklos rytis. Treč, trečias klausimas, kurį norėčiau akcentuoti. Jūsų komitetas pasisako už, e, atskirų, už atski, at, atskiro skundų teikimo mechanizmo patvirtinimą ir mes Frontex agentūrą reginame paskelbti naujas taisyklės ir e, rengti informacijos platinimo strategiją. Apie tokį mechanizmą norime, kad tas mechanizmas būtų reikalingas, aktualus ir e, prieinamas. Manau, kad e, pagrindinių teisų E, apsaugos pareigūnė, kalbėdame jūsų komitete, tikriausiai labai aiškiai pasisakė. Jie neramina tai, kad tik 19 skundų iki šiol pateikta ir tik 5 jų buvo išnagrinėjus e, priimti svarstymui. Tai tai aktualu kalbant apie sritis, kuriuose veikia Frontex. Taip pat kal, apie šią informacijos klaidos strategiją kalbėsime kitame mūsų forume, konsultacinio forumo e, renginėje, kuris vyks kitą savaitę. Ir penktas sritis, prieš sutikdami žodį Stefanui, norėčiau akcentuoti lyčių aspektą. Nuo 2015 dirbdami parengėme gairių dėl lyčių aspekto Frontex agentūros darbe. Mūsų ataskaitoje šie klausimai aptariami išsamiau. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes mūsų rekomendacijas tikrai e, priėmė ir pasveikino Frontex agentūra ir pradėjome su agentūros vadovybė svarstyti šių rekomendacijų konkretų įgyvendinimą šiais metais. Ir tikrai tuo džiaugiamės. Darbas lyčių e, klausimų taip pat susijęs su pagrindinių teisų apsaugos agentūrės, agent, e, pareigūnės darbu. Uh, describing or presenting a report in form of a duet Aš e, pristatysiu savo duete antrąją pranešimo dalį. Jau buvo pasakyta, koks svarbus yra pagrindinių teisų pareigūno vaidmuo atliekant tyrimus ir pagrindinių teisų laikymasi Frontex veikloje. Aš šiame kontekste noriu pakartoti mantrą, kurią mes nuolat kartuojame ir šiame komitete ją nuolat girdime. Prašome, kad būtų suteikta pakankamai e, personalui vietų ir valstybėse narėse ir ES lygmenių e, privačių duomenų apsaugos pareigūnams. Kol kas tik 2 procentai e, E, darbuotojų dirba e, mūsų aptariamų tikslų. Tuo tarpu agentūros mandatas yra žymiai platesnis. Ir supraskime, kad tų dviejų procentų nepakanka, ypač jeigu galvosime apie pagrindinių teisų e, padėties priklausomybę nuo Frontex veiklos. Aš jau dabar E, galiu pakartoti, kad didžioji dalis Frontex e, pagrindinių teisių srities pareigūnų yra susijęs su techninėmis funkcijomis. Reikia rasti vietoje dirbančių žmonių, kurie iš tiesų galėtų spręsti pagrindinių teisų klausimus, kurie būtų to požiūriu atskakingi. Mūsų nuomonė ši padėtis gali pasikeisti reikės žymiai daugiau gebėjimų ir daugiau pareigūnų aukštesnio rango darbo šioje srityje. Kitas dalykas. Mes vis dar aptarinėjame bendradavimą su trečiosiomis šalimis detalės. Turkija ir Libija yra puikios valstybės, rodančios kaip e, valstybės gali tapti partnerėmis žmogaus teisų, pagrindinių teisų gynimo srityje. Nenoriu dabar visų detalių aptarinėti, kol kas tai paliksiu vėlesnėms diskusijoms. Frontex veikloje ir toliau daug dėmesio bus skiriama Viduržėmio jūros centriniam regionui, ypač galvojant apie E, Frontex pareigūnų dalyvavimą žmonių gelbėjimo veikloje ir paieškos veikloje. Čia aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad visi veikėjai, dalyvaujantis e, žmonių gelbėjimo ir paieškos veikloje, turėtų akcentuoti migrantų pagrindinių teisių apsaugą laivuose. Tai turi būti absoliučiai svarbiausias prioritetas. Tuo pat metu e, mes pakartojome frontės veikslos e, svarbumą Vengrijoje. Matėme, kaip Frontex E, galėjo prisidėti prie kovos už žmogaus teisų pažeidimais. Ir galiausiai aš noriu paminėti, kad turi būti peržiūrėta pagrindinių teisų strategija. Jūs prisimenate, kad buvo kalbama apie tos strategijos skūrimą. Ji buvo sukurta ir dabar pats laikas ją peržiūrėti. Ir dar išlieka nemažai neįspręstų klausimų. Mes esame pasirengę ir toliau peržiūrėti sukurtąją strategiją ir tikimės, kad mūsų pasiūlymai susilauks pakankamai dėmesio. Galutinis tikslas turėtų būti toks. Pagrindinių teisų strategija turi atspindėti mūsų mandatą ir Frontexo galimybės įtakoti žmogaus teisų padėtį. Ačiū. Dėkoju, manau, kad nors narių yra labai nedaug, e, visi jie nori pasisakyti, nes ši tema yra mm, labai įdomi. Didelio susidomėjimo susilaukia, nes kalbame apie pagrindinės ES vertybės ir man e, didelį nerimą kelia tai, ką jūs pasakėte. Septyni nariai užsisakė, pirmiausia, Birgit Sipelė. Labai ačiū. Ačiū už Jūsų prezentaciją, už pranešimą. Išklausiau Jūsų komentarų ir galiu pasakyti, kad kartais susidaro įspūdis, kad pagrindinių teisų tarnyba yra tarsi alibi, kuriuo prisidengia visi kiti e, Frontex veiksmai. Kodėl? Todėl, kad Frontex ne pirmą kartą demonstruoja nenorą sustiprinti pagrindinių teisių biurą. Tai ypač didelį nerimą kelia, nes e, šiuo metu biuras neturi net minimalių bazinių galimybių atlikti savo vaidmenį, įskaitant ir pagrindinių teisių e, prievalių Frontex kontekste. Kitas dalykas, abu kalbėjusiai jau apie tai e, minėjo, e, vis dar e, ribojama yra galimybė gauti informaciją. Ypač, e, e, kai kalbame apie gairinių priemonių operatyvinį panaudojimą. Taigi mes turime galvoti apie sprendimų ieškojimą, pagalvokime, ką galime padaryti, kokiu idėjų jūs turite, ką Europos parlamentas galėtų padaryti, kad paremtų jūsų darbą ir padėtų išspręsti mm, tas kritinės problemas, kurios išlieka. Ačiū ponas Kristal. Ačiū pirmininkė, ačiū už prezentaciją. Kiostar, atsiprašau. Konsultatinių forumų metinėje ataskaitoje pabrėžta, kad Frontex ženkliai sumažino uh, etatinių darbuotojų uh, skaičių ir skiriamas lėšas Vengrijoje. Ar turite kokios informacijos apie tai, kiek Frontex pareigūnų ir toliau dirba Vengrijoje? Ar tokių pat priemonių yra pritaikyta Kroatijai, kurioje žmogaus teisų pažeidimai e, yra reguliariai fiksuojami? Ta padarė skirtingi subjektai per pasarosius keletą metų. Frontex e, generalinis direktorius sakė, kad šios organizacijos Mm, veikla gali padėti sumažinti smurto atvejų skaičių pasienyje ir palengvinti žmogaus teisų gyvendinimą e, valstybėse. Ar žinote kokiu konkrečių atveju, kaip Frontex pareigūnai būtų pažeidę žmogaus teisės uh, E, prieglopščio siekiančių žmonių atžvilgių, ypač Vengrijoje. Jeigu taip yra, ar yra kokių viešų ataskaitų? Forumas teisingai paskelbė, kad pastarojo metu įvykiai tik dar labiau e, pabrėžė, su kokia rizika susidurėme, nes Frontex kartais e, pats pažeidžia žmogaus teisės. 2017 metais e, buvo užfiksuota 3200 nelegalių asmenų išvarimų iš Kroatijos į Serbiją, 4100 buvo išvaryti kitose valstybėse. Be to, aktyvistai užfiksavo keletą atvejų, kaip Frontex pareigūnai dalyvavo uh, vykdant smurtą prieš prieglaušius siekiančiosius arba patys tą darė. Ar yra fiksuota informacija apie tokius atvejus? Ar Frontexas turi viduje dokumentų apie tai? E, kaip agentūra reaguoja į tokius kaltinimus? Ačiū. Ačiū, pane Kiničiai. Grazie, grazie Presidente, io desidero ringraziare i nostri. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju svečiams. Dėkoju jiems ne tik dėl to, kad taip draugiškai su mumis E, dalinas informaciją, bet e, ir už tai, kad jie taip konstruktyviai išdėstė problemas susijusias su migrantais ir mažumomis. Aš žinau, kad ypač, kai kalbame apie vaikus, nepilnamečius migrantus, e, turime akcentuoti žmogaus teisų aspektą. Jų žanginėje kalba buvo pasakyta, kad reikia globaliausios strategijos, kad galėtume nepilnamečių migrantų problemas bendrai spręsti. Apie tai esame kalbėję E, su komisija esame apie tai e, diskutavę, nes tai parlamentas plenarnėme posėdėje balsavo dėl atitinkamos rezoliucijos. Ir dabar aš norėčiau paraginti, kad efektyviau būtų sprendžiamos migrantų nepilnamečių problemos, ypač nepilnamečių ir vaikų. Šiais atvejais, ką dabar turėtume pirmiausia vertinti? į ką daugiausiai turime e, atkreipti dėmesį. Kaip jūs galėtumėt, kaip mes jums galėtumėm padėti, kad apsaugotume nepilnamečius taip, kaip reikia? Pane Gomeš, ačiū. Norėčiau štai ko paklausti. Ar galite pateikti daugiau smulkmenų, kas gyvyksta Libijoje? Padėtis yra tokia, kad neigia valstybės narės ją. Ja neigia ne tik valstybės narės, bet ir institucijos. Jos apsimeta, kad ten esą vyksta mokymai vietos pajėgų, ginkluotojų pajėgų ir jie esą apmokomi tinkamai elgtis su pabėgėliais ir migrantais, tačiau faktiškai mes žinome, kad tos karinės paėgos iš tikrųjų yra sukarintos gaujos, kurios tiesiog yra apmokytos persekioti migrantus ir pabėgėlius. Gal galite pateikti daugiau smulkmenų apie tai ir jūsų nuomonę, ką mes galime padaryti, kad patrauktumėm atsakomybėn visus valstybės nares ir institucijas, kurios neigia faktinę situaciją. Jeigu žinote daugiau, Tai prašau informuokite. Ponas Kessler dėl Vengrijos teiravosi ir kaip jūs patys e, sakėte, Frontexas ten be ne pats tiesiogiai pažydinėja žmogaus teisės. Panašių Vengrijos vyriausybės pažeidimų mes jau esame užfiksavę, norėtumėm daugiau išgirsti apie padėtį ten. Pone Spinelį, prašom. Ačiū labai mūsų abiems prelegentams už pasisakymus. Aš norėčiau paantrinti kolegijai Cipel. Yra galimybė išvengti tos alibi funkcijos. Mums reikia skaidrumo, reikia aiškių žodžių, tą jūs jau padarėte, pavyzdžiui, jūs pareikalavote daugiau darbuotojų daugiau prieigos prie dokumentų. Tačiau vienoje vietoje jūs galite pasisakyti dar griežčiau ir tai būtų naudinga. Aš turiu omenyje gražinimus į Libiją. Jūsų ataskaitoje sakoma, kad ten yra frazė some concerns, tai sakote, kad kelia susirūpinimo. Tai ar iš tiesų yra tik tiek, ar iš tiesų atspindite visų jūsų forume dirbančių organizacijų, asmenų nuomonę. Taip pat norėčiau išgirsti, kas išsakė tas abejonės forume ir kokios, kokios yra tų abiejų, koks yra tų abejonių turinys. Mes žinome, kas ten vyksta, smurtas ir panašiai. Žinome, kad yra prievartaujama, žudoma, žmonės į vergovę yra paimami. Tai čia susirūpinimo nepakanka, reikia aiškesnių frazių. Dar vienas dalykas, dėl kurio reikėtų didesnio aiškumo, būtent ryšys tarp e, fakto konstatavimo. Europoje migrantų mažiau iš vienos pusės, o iš kitos pusės e, daugiau nuskendo migrantų jūroje. Tai yra tarsi vieno medalio dvi pusės. Tačiau jūsų ataskaitoje tas ryšys nėra išryškintas. Nekalbama apie tas žutis jūroje, tačiau pažymima tiesiog, kad tai yra 17 metų ataskaita. Ir paskutinis aspektas - prieiga prie informacijos. Ypač, kai mes kalbame apie pakrančių apsaugos tarnybą. Prieš dvi savaitės Matijas Siul, komisijos atstovas, čia mums pasakė, komentuodamas stebėsenos mechanizmą dėl galimų žmogaus teisų pažeidimų per Sofijos operaciją, jis sakė, konsultacinis forumas gavo ataskaitą apie stebėsenos mechanizmą. Ar jūs gavote e, atitinkamą informaciją, ar ji prieinama visuomeniai, Bent jau panašius teiginius komisija prieš dvi savaitės mūsų komitete išsakė. Pone Keller, prašom. Ačiū. Dėkui už jūsų nepailstamą darbą konsultacinėme forume. Jis labai svarbus. Visas e, parlamentas ir mūsų komitetas labai aktyviai už tai kovojo. Mes ilgai kovojame už pagrindinių teisų pareigūno postą ir be abejo jo nebūtų atsiradę be e, komiteto ir parlamento indėlio. Taigi e, didžiulė problema mums atrodytų, jeigu, e, jeigu šis pagrindinių teisų pareigūnas, šiuo atveju pareigūnė, negali atlikti darbo, nes trūksta darbuotojų jai. Ir pareigūna buvo galų gale paskirta tik po draugiško, kabutėse, mūsų komiteto uh, spaudimo ir tik tada Frontexas žengė tą žingsnį, paskyrė asmenį. Aš nežinau, ar mums reikėtų visą procedūrą kartuoti, tiesiog norėčiau pabrėžti, kaip svarbu mums tiek konsultatinis forumas, tiek duomenų apsaugos pareigūnas, tai gal reikėtų laišku kreiptis į Frontexą, pažymėtumėm Pagrindinių teisų apsaugos pareigūnas turi galėti dirbti tinkamai ir taip pat jiems reikia atsižvelgti į konsultacinio forumo nuomonę, įgyvendinti atitinkamą strategiją, užtikrinti prieigant prie informacijos, dėl ko skundžiatės, taip pat negerai integruoti konsultacinį forumą. Puiku, kai gali konsultuotis, tačiau blogai, kai konsultacijoje rezultatus nekreipiama dėmesio. Taigi viskas tarsi ant popieriaus gražiai atrodo kaip ir lyčių strategija, tačiau praktikoje mums reikia bent jau kažkokių realių diskusijų. Aišku, nereikia įgyvendinti kiekvienos rekomendacijos, tačiau bent jau kiekvieną iš jų aptarti tai reikėtų. Forumas turi jaustis naudingu, kad rimtai į jį žiūri agentūra. Tai ką galvojate, jeigu mes parašytumėm Frontexui laišką ir visas Libė komitetas jo kreiptųsi šiuo klausimu, kuris mums ypač svarbus. Sakyčiau, tai yra labai paprastas sprendimas, nereikia didelių procedūrų laiško rašymui, o dėl Frontexo bendradarbiavimo su trečiosiamis valstybėmis. Tai būtų gerai uh, gauti situacijos vertinimą iki susitarimo sudarimo ir tada mes galėtumėm pažiūrėti atidžiau į Frontexo veiklos ataskaitą bei jo santykius su trečiosiomis šalimis. Ačiū uždėmesi. Pone Sargentinį, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Civil, pilietinių teisių komitetas e, netaip senai lankėsi Bulgarijos-Turkijos pasienyje. Mes e, su pasieniečiais kalbėjome, su Frontexo pareigūnais vietoje. Kaip supratome iš mūsų pilietinės visuomenės pasisakymų per misiją, Frontexas Frontexui dalyvaujant, e, pavyzdžiui, pasieniečių darbe, patruliuojant, tai viskas vyksta pagal taisyklės, paisoma pagrindinių teisių, tačiau jeigu ne Frontexo atstovo, tai situacija keičiasi iš kardinaliai. Tai ar apie tai jūs e, esate kalbėję su Frontexo vadovybė po apsilankimo Bulgarijoje susidarė man toks įspūdis. Frontexo dalyvavimas vienoje ar kitoje patikros operacijoje visada žinomas, nes viskas vyksta nacionalinio sienos apsaugos tarnybos kvietimu, šiuo atveju Bulgarijos pasieniečiai pasikviečia. Ir aišku, Frontexas nėra įpareigotas tikrinti vietos pareigūnų darbo, tačiau jie bent jau gali pasauliui užtikrinti, kad patikra vyksta pagal reikalingus tarptautinius standartus, o tai ne visuomet yra realu. O dėl Vengrijos, jūs sakėte, kad Frontex dalyvavimas ten yra abejotinas ir žinome, kad dabar Frontexo pareigūnų prie Vengrijos sienos yra labai nedaug, tačiau jie vis dar ten dislokuoti tai jūs tą kritikuojate ar tuo abejojate, abejojate, tai nelabai man aišku, ko reikėtų. Ar iš tiesų gerai turėti aukštą sieną su mažai Frontexo pareigūnų prie jos, tai ar reikėtų Frontexo darbuotojai ten prie sienos, jūs sakėte, kad ne, tai gal pagryskite, kodėl. Ir aš matau, ką jūs jau norite pasakyti, ką Vengrijos vyriausybė jums sakė, ar kokie jūsų pamastymai apie Vengrijos vyriausybės veiksmus, tačiau klausimą aš užduosiu, nes domina man jūsų, mane jūsų atsakymas. Trečias dalykas, kuriant sienų apsaugos ir pakrančio apsaugos agentūrą, buvo labai ilgai diskutuojama štai kokiu klausimu. Buvo abejojama, ar tikrai bus užtikrinama sienos apsauga taip, kaip valstybės narės pačios tą darytų. Buvo sakoma, kad tiesiog Frontexas kišis, dirbs savaip, tačiau tai tie buvo teorinės, teoriniai pamastymai, kadangi bet kuriuo atveju valstybės teritorijoje galiojanti jurisdikcija ir tvarka niekur nedinko. Tai galite, gal galite pristatyti, koks yra santykis tarp atskirų vyriausybių ar sienos apsaugos tarnybų ir Frontexo vadovybės Varšuvoje, nes šiek tiek pasikeitė tvarka. Taip, santykiai su trečiosiomis valstybėmis aktualu, Libija ir Turkija, dėl to buvo teirautasi. Tuo pat metu, kaip žinote, visiškai neseniai buvo paskelbtas pranešimas dėl Frontexo sustarimo su Albanija. Ir čia aš būkštauju, kad mes tiesiog perkėlėme mūsų sienų apsaugą trečiosiams valstybėms ir viską prižiūri Europos agentūra. Tai kokia yra jūsų nuomonė? Ačiū. Paskutinis ponas Jurek. Ačiū. Mano klausimą jau uždavė kolegė Gomeš. Aš tiesiog norėjau paklausti jūsų ir pono Kessler ypač tiesiog paplėtoti tą mintį žmogus teisų pažeidimai, už kuriuos atsakingi Frontexo pareigūnai prie Vengrijos sienos. Tai ką čia konkrečiai jūs turite galvoje? Kokie veiksmai? Kokie kaltinimai gali būti pateikti Frontexo pareigūnams? Ačiū. Okay, thank you. Um, um, before... Ačiū. Prieš sutikdama žodį mūsų kalbėtojams, noriu pasakyti porą dalykų. Savo ataskaitoje jūs kalbate apie Frontex agentūros nenorą gyvendinti pagrindinių teisių standartus ir rekomendacijas. Ana Gomeš sakė, kad valstybės narės neigia pagrindinių teisių pažeidimus ar juos ignoruoja. O galbūt viskas yra atvirkščiai. Galbūt tai yra, na, ne strategijos, bet požiūrio dalis, kurį, kurio laikosi valstybės narės. Susitarimas su Libija nėra kažkas, ką, ką valstybės pasirašė netyčia, ten yra jų parašai, tai reikštų, kad jos viskam pritarė. Jos ne, ne tai, kad ignoruoja ar neigia kažką, bet pasirenka taip elgtis. Dar vienas dalykas ir nepagrindinių teisų pareigūnas tikriausiai tuos klausimus gali išspręsti. Politinių sprendimų prieimėjai turėtų to imtis Europos parlamentui. Iš dalies tenka našta už tai. Ir aš sutinku su Skakeler siūlymu, kad Klod Morais nusiųstų laišką e, apie tai komiteto vardu, nes norime žodžiu klausimus, ar pakankamai gebėjimo, ar visi postai užpildyti ir bendrai, kaip e, užtikrinamas pagrindinių e, teisų standartų laikymasis. Taip pat ir biudžetą galėtume panaudoti kaip priemonę užtikrinti didesnę paramą šiems klausimams. Dabar galime Jums atsakyti visus užduotus klausimus. Prašau. buvo užduota daug sudėtingų ir sudurtinių klausimų. Abejoju, ar pavyks juos visus pateikti išsamius atsakymus. Nepamirškite, kad mes nesame stebėsenos institucija, kuris stebi Frontex. Taip pat nestebime ir išorės sienų ir kartais man susidaro įspūdis, kad mes turime mažiau informacijos kai kuriais klausimais už jūs. Pone Kjosteri, neturiu detalių skaičių apie tai, kiek pareigūnų disloku, skirta į Vengriją ar Kroatija. Turite tą klausimą užduoti Frontex agentūros pareigūnams. Neturime kasdienių statistinių duomenų apie tai, kiek pareigūnų skiriama kur e, operacijoms įgyvendinti. Sakau sąmoningai, kad mes neturime informacijos apie tai, kad būtų dokumentų, kuriuose užfiksuoti žmogaus teisų pažeidimai įvykdyti Frontex agentūros. Nebejoju, kad jeigu tokie dokumentai egzistuotų, mes apie tai turėtume informacijos. Tačiau negaliu šimtų procentų teikti, kad tokios informacijos nėra. Bent jau mes tokios informacijos apie šiuos dokumentus neturime, kad Frontex agentūra tokius dokumentus turėtų. Jūs minėjote apie atvejį susijusi su, su vietove Kroatijoje. Mes jį svarstėme, bet mus e, informavome ir manome, kad tas incidentas minėtas įvyko ne Frontex agentūrai vykdant savo operacijas. Bet mes neturime įgaliojimų tirti šio atveju mes esame patariamoji institucija dirbate su Frontex agentūra. Ir mes nes, nestebime visos situacijos susijusios su išorės sienomis. Pane Gomes. Pakartosiu, kad mes neturime savo informacijos, nepriklausomai regamos informacijos kaip konsultacinis formas apie padėtį Libijoje. Nevyriausybinės organizacijos teikia informaciją apie padėtį Libijoje. Ir jūs jau citavote informaciją, kuri, pavyzdžiui, skelbiama Human Rights Watch organizacijos arba Amnesty International organizacijos skelbiamuose dokumentuose. Bet aš, mes neturime nuo savų informacijos šaltinių, nes tokių šaltinių neturime. Jų, noriu pakartoti vieną dalyką, kurį nuolatos kartojame. Mūsų nuomonė, Frontex agentūra turėtų atlikti visapusišką žmogaus teisų vertinimą prieš imdamasi e, bendros veiklos su trečiosiomis šalimis. Tas pats pasakytina apie bendradarbiavimą su Albanija. Mano žiniomis nėra žmogaus teisų padėties vertinimo Albanijoje. prieš pradedant sudarinėti. Toks ne, vertinimas neparengtas prieš imantis bendradarbiavimo, rengti bendradarbiavimo susitarimą. Ir negaliu atsakyti visus susijusius klausimus šią temą. Sofija operacija, Sofijos operacija nėra Frontex agentūros operacija. Vėlgi, mes kaip konsultacinis forumas dirbantis su Frontex agentūra negalime, negaliu suteikti informacijos ar komentuoti to, kas, kas vyksta įgyvendinant operaciją pavadinimu Sofija. Tai yra politinis klausimas, kuri gal, kurio galbūt im, galėtų imtis šis komitetas. Yra daugybė veikėjų, kurie vykdo įvairiausias operacijas ir nevyksta informacijos mainai. Ko vienai inform, institucijai, kuri galėtų stebėti žmogaus teisų aspektą visose šios operacijos ir visų juose veikiančių asmenų veikloje. Marta atsakys į kitus klausimus dėl Bulgarijos-Turkijos sienos. Jūs pateikėte labai irgo, įdomų argumentą, kurį girdime ir komentuojant santykius su kitomis šalimis. Tai Frontex agentūros e, padalinys yra ten, mes prastai kontroliuojame tai, kas ten vyksta. Tačiau jeigu mes pasitrauktume iš ten, tai iš vis nežinotume, kas vyksta. Tas pats, buvo, e, tas pats argumentas buvo pateiktas, kalbant apie padėtį Vengrijoje. Uh, Būtų puiku, jeigu turėtume informaciją. Bet juk paskui nieko nedarote su ta informacija, tai nieko nekeičia. Ir panašiai. Jeigu manote, kad negalite nieko nuveikti su turima informacija, tuomet geriausia būtų pasitraukti, o ne toliau dirbti, likti. Ir sakydamas tai aš neturiu meni kokio nors konkretaus incidento, kuomet Frontex agentūra būtų susijusi su žmogaus teisų pažeidimais Vengrijoje. Frontex agentūros veikla ten, toje šalyje buvo tikrai ribota. Bet e, Frontex agentūros padalinys dirba bet toje šalyje prieglapščio prašančių asmenų saugumas nėra užtikrinamas. Frontex turėtų rūpintis pagrindinių teisų sauga ir sklaida tokioje situacijoje, bet mes neturime konkrečios informacijos apie tai, kad kažkas būtų nutikę. Mes analizuojame dabartinę situaciją ir sakome, kad remiantis tą analizę, remiantis mūsų turimą informaciją, Frontex agentūrai būtų e, geriau pasitraukti iš tos šalies, o ne toliau tęsti ten savo veiklą. Ačiū. Stefanas jau paaiškino, kad mūsų padėtis yra tikrai e, sudėtinga, nes bandome domėtis įvairiausiais klausimais ir tikrai dėkojame už tai, kad skyrėte e, dėmesį mūsų ataskaitai ir visoms susijusioms pristatytoms iniciatyvoms. E, žmogaus teis, pažanga žmogaus teisų srityje. Frontex agentūros darbe buvo pasiekta tik jūsų spaudimo ir ryštingo veikimo dėka. Ir jūs iš tikrųjų ėmėtės kai kurių klausimų, pavyzdžiui, žmogaus teisų uh, E, tarnybos personalas, visų postų užpildymas. Mes kreipiamės į žmogaus teisų pareigūnę ir klausėme, kiek e, žmonių jai reikia, kad ta tarnyba galėtų tinkamai veikti. Ne tik užpildžius vis, visus e, e, tuščius postus, bet taip pat ir atžvelgianti visus. E, reika, tai ko, kokio ligmens ir, kokių, ir kiek kokių pareigūnų jai reikėtų. Dėl prieigos prie informacijos norėčiau kai ką pasakyti. Tai sudėtingas rytis, mes apdarojame didžiulius e, srautus informacijos, kai, kai kuri ten informacija yra įslaptinta ir nebūtinai ji visa yra reikalinga mūsų darbe. O Mes nuolatos lankomės įvairiose vietose. Kaip jau sakiau, stebėjome, kaip įgyvendinamos asmenų sugražinamo operacijos. Mes turime galimybę stebėti darbą iš arti. Mes tikimės, kad ateityje informacija bus tikslesnė ir pasieks mums laik, mus laiku. O kalbant apie visus kitus susijusius aspektus, domėsimės, kaip, e, kokios pagalbos galime iš jūsų tikėtis ir tikimės konstruktyviai bandadarbiauti su Frontex ir labiau pasitarnauti ir, ir pasiekti, kad mūsų veikla būtų aktuali jiems. Diskusijos dėl pagrindinių teisių ir e, ta diskusija dėl to, ar Frontex agentūrai reikia likti ar ne, yra labai sudėtinga. Kaip jau buvo sakyta, mes domėmis situaciją ir tikimės, kad Frontex e, bus pavyzdžių e, tinkamų kriterijų nustatymė. Tuo pat metu pasitaiko atveju, kuomet to užtikrinti neįmanoma. Taigi siekime pusiausvėros, viskas, darbas vyksta konkrečių atvejų pagrindų. Ačiū už e, komentarus dėl Junktinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio ataskaitos ir mūsų dalyvavimos. Ir taip pat to minėto atveju, kuomet žmonės buvo e, sugra... nustumti nuo sienos. Negaliu pateikti labai detalaus atsakymo, bet tikrai tokius atvejus reikia spręsti. Ir, ir, ir kai kurių klausimų Frontex tikrai turės imtis. Ir mes tikimės draugės su agentūra aptarti, išsiaiškinti, kaip skundų mechanizmas ir tai yra vienas iš mechanizmų, kuris yra svarbus, užtikrinant pagrindinių teisų aspektą. Frontex agentūros veikla, kaip, kaip jis yra gyvendinamas, ypač kai kalba eina apie žmonės, kurių teisės buvo pažeistos. Vaikai yra labai konkrečių rekomendacijų dėl vaidmenų paskirstimo, kas už ką turi būti atsakingas, o dėl išteklių paskirstimo. Mes tikimės, kad bus patvirtinta šiais metais nauja pagrindinių teisų strategija ir turėsime galimybę pasidomėti šiais klausimais, nepamiršime ir papildomų apsauginių nuostatų. Uh, Frontex turės aktyviau imtis darbo, bet mes tikimės paremti visą šią veiklą. Aš tikiuosi, kad viską aptariau, kad atsakiau į jūsų klausimus. Dar kartą ačiū ir tikiuosi tolesnių e, susitikimo diskusijų galimybių. Noriu pasakyti dar vieną dalyką apie pagrindinės teisės. Jūs manote, pagrindinių teisų e, pareigūnės agentūra e, nieko negali nuveikti. Ir aš noriu pabrėžti, kad ji puikiai dirba ir kad tas darbas yra labai reikalingas ir vertingas. Jei suteikti papildomi įgaliojimai, pa, išplės, jos įgaliojimai išplės, pati ir jai tikrai nėra lengva e, susidoroti su visomis jai patikėtomis užduotimis. Jai tikrai reikia daugiau kvalifikuotesnių darbuotojų, kad galėtų apimti, gyvendinti visas jai patikėtas užduotis. Kol kas jai tai nesiseka. For... Labai ačiū. Ačiū už tai, kad atėjot. Ačiū už prezentacijas ir atsakymus į klausimus. Tema labai svarbi, kaip sakė Skakelė. Reikia paprašyti, kad mūsų pirmininkas parašytų laišką, kuriame būtų apibendrintos šios problemos. Jos turi būti sprendžiamos ir praktiškai, kalbant apie personalą, apie biudžetą, ir politiškai. Aš manau, kad Klodas, mūsų pirmininkas, išplatins laiško projektą, galėsime jį pakomentuoti. Taip pat esantiems kolegams norėčiau priminti, kad dažnai gauti dokumentų negalime. Uh, E, prisidengiant pretekstu, kad jie yra konfidencialūs. Bet aš galiu pasakyti, kad aš iš savo patirties žinau, kad dažnai jie yra konfidencialūs be pagrindo. Mano nuomonė, kiekvienas pilietis, kiekvienas politikas turi teisę gauti dokumentus ir jeigu jam tokia prieiga yra uždraudžiama, turime kreiptis į teismą. Todėl, jeigu mes teikiame jums konkrečių klausimų ir prašome konkrečios informacijos, mes ją turime gauti. Vis dėlto ačiū už jūsų atliekamą darbą. Ačiū kolegos. E, šiek tiek ilgiau padiskutavome, negu buvo numatyta, bet man atrodo, kad pasivysime. Ketvirtas ir penktas klausimai mūsų darbo atvarkėje. Susitarimas tarp ES ir Islandijos dėl papildomų taisyklių e, dėl e, finansinės paramos išorėms sienoms ir vizoms E, pagal Europos e, Sąjungos vidaus saugumo fondo 2014 m. 20 m. laikotarpių planus. Pranešėjų šio e, nėra šio klausimu. Primdal visi Senišek ir frakcijos negalėjo atvykti, o Klod Morajas antrąją temą turės pasisakyti irgi akivaizdžiai netvyko. Taigi ponas Vistisen paprašė, kad pirmininkė jo vardu perskaitytų pareiškimą Pagal 2014 m. 515 reglamentą asocijuotosios valstybės, e, kurios turi įgyvendinti Šengeno akį, e, turi dalyvauti e, ISF sienų ir vizų sistemoje. Šis sutarimas numatys reikalingą mechanizmą, leisinti Europos komisijai apsimti atsakomybę už biudžeto skirimą ir atitinkamų priemonių pritaikymą asociuotusiams valstybėms ir tokiu būdu bus apibriešta Islandijos dalis ES biudžete. Pranešėjo nuomonė šis sutarimas leis įgyvendinti pagrindinius Šengeno teisino tikslus. Bus galima sukurti bendrą atsakomybę už atsakingą e, aukštos kokybės ir vienodą išorinių sienų kontrolę, tam, kad būtų užtikrinta viena vertus e, pačių sienų apsauga, kita vertus E, sklandų sienų kirtimo procesą, nepažeidžiant ES pagrindinių teisių ir žmogaus teisių. Pranešėjai siūlo, kad Europos parlamentas šiam pasiūlymui kuo greičiau pritartų. Toks buvo pono Visisen praneši, pareiškimas. Kalbant apie tokį pat susitarimą su Šveicarija, e, pranešimą šią temą rengia Claude Marais. Claude Marais irgi rekomenduoja, kad parlamentas e, pareikštų savo sutikimą šiam susitarimui, jo sudarimui kuo greičiau. Ir aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai tam galės pritarti. Ar kas nors šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti? Tai ponas Depri. Pone pirmininkė, aš paprasčiausiai noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su abiem pranešėjais. Okay, Labai uh, energingas pasisakymas. Uh, Ar dar kas norėtų pasakyti? Ne? Tokiu atveju procedūrinius pakeitimus galime teikti iki gegužės 16 dienos 12 valandos. Tai yra iki šio trečiadienio. Balsuoti numatyta gegužės 24 dieną. Europos komisija nori pasakyti, bent jau čia parašyta mano rašte. Bet visi su viskuo sutinka, tai turbūt neverta. Taip, pereiname prie šeštojo darbos vargės klausimo. Bet Petrona atrodo, kad yra pranešėjas, yra. Šeštas darbo tvarkės klausimas - kultūros prekių importas. Reglamentą pasiūlė Europos komisija e, praėjusiu metu Liepos 13 dieną, kad būtų sustabdytas e, Europos Sąjunga kultūrinių prekių, kurios buvo nelegaliai eksportuomas iš valstybės importas. Tokia nelegali priekyba yra siejama su terorizmo finansavimu, mokesčių vengimu ir pinigų plovimu. Interimko kartu rengia pranešimą šią temą. Libė nuomonė teiks, pranešėjas yra ponas Krisogonos, kuris jau dabar yra šioje salėje, bet atrodo, ponė Spinelį jam neleidžia susikaupti. Ar baigsit, ponė Spinelį, taip elgtis? Pone Krisogono, žodis jums. is Dobelis. Uh, dear colleagues. Uh... Mėly kolegos, kultūros prekis ir kultūros paveldas turi nepakeičiamą kultūrinę, ekonominę ir socialinę vertę. Ir jos yra labai svarbios žmonių tapatybei ir atminčiai. Be to, tai sukuria priklausomybės bendruomenė jausmą. Kultūra ir paveldas yra neatsinaujinantis išteklius, kuris yra unikalus, nepakeičiamas, neišmainomas, bet jis nuolat susiduria su rimtais iššūkiais susijusiais su kultūriniais, ekologiniais, socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, kurie įtakoja visus, visas gyvenimo sritis. Nelegali prekyba kultūros prekėmis skatina terorizmą, pinigų plovimą, mokesčių vengimą ir organizuotą nusikalstamumą. Yra paskaičiuota, kad e, meno kūrinių pasaulinė, e, rink, pasaulinės rinkos vertė e, siekia sesis šis ar net 8 milijardus dolerių per metus. Taigi tai yra trečioji pagal dydį nelegali rinka. E, ją viršė tik tai narkotikai ir ginklai. E, Svarbu pabrėžti, kad yra įrodymų, jog teroristinės grupuotės tokios kaip islamiškoji valstybė pasinaudoja kultūros prekių nelegalią rinką e, ir taip finansuoja savo veiklą. Meno darbai ir kultūros prekės, kurios buvo grobiamos Irane, Sirijoje, E, ir kitose valstybėse, islamiškos valstybės ir kitų teroristinių grupuočių dažnai yra parduodamos Europos aukcionuose. Nepaisant to, kad Europoje yra teisės aktų, kurie draudžia priekybą kultūros prekiamis su tomis valstybėmis tam tikromis aplinkybėmis. Vienas iš žymiausių atvejų buvo susijęs su e, kultūros uh, prekėmis e, pagrobtomis Sirijos Palmyros mieste. Ir tos prekės buvo atvežtos kontrabandos keliu į Europą. Čia jos buvo parduotos už labai aukštą kainą, nes Europoje yra daug turtingų pirkėjų. Ir tai yra populiari kultūros prekių kontrabandos vykdymo metodika. Tačiau nėra lengva kovoti su šia nelegalia prekyba, nes jos tinklai yra išplitę e, meno kūrinių ir kultūros prekių tarptautinė priekyba sukuria problemų dėl e, ieškinių patenkinimo ir e, neretai nebeaišku, kokios valstybės teisė turi būti taikoma, kai meno kūrinys yra pagrobimas vienoje valstybėje, parduodamas kitoje valstybėje. Kartais būna nesunku nustatyti, kur tas meno kūrinys buvo pagrobtas. Be to yra labai daug tarptautinių ir Europos teisinių priemonių, kurias ne visuomet galima pritaikyti kultūros prekių ir meno kūrinių pagrobimo atvejais, nes tie teisės aktai yra fragmentiški, neišbaigti. Atsižvelgiant į tuos visus veiksnius, e, nebegalime net abejoti, kad būtina pagerinti e, teisinę bazę kultūros, pagrobtų kultūros prekių importui uždrausti. Dabartinė Europos komisijos uh, E, pasiūlyta kultūros prekių e, importo ribojimo versija yra tik gera, bet nepakankamai gera. Kalbėdami apie kultūros prekių apsaugą ir kultūros prekių grobimą archeologinėse vietovėse, muziejose, bibliotekose, archyvose ir kitur, įskaitant ir ginkluotų konfliktų vietovės, ypač tais atvejais, kai plėšia teroristinės grupuotės organizuoti nusikalstėliai, daugelis valstybių, skaitant ir Graikiją visų pirma, e, turėtų imtis ryštingų priemonių E, kaip nubausti nusikaltelius. ES ir atskiros valstybės narės turi pritaikyti reikalingas priemonės, kad būtų užkirstas kelias nelegaliai priekybai kultūros prekiamis, kad būtų už tai griežtai baudžiama. Kalbame apie tas kultūros prekes, kurios yra pagroptos ginkluotų e, konfliktų valstybėse, ypač jeigu jas pagrobia teroristai ir organizuotos nusikaltelių grupės. Taip pat turime užtikrinti, kad tos prekes galėtų būti saugiai gražintos į savo kilmės valstybės. Turi būti uždrausta prekyba per sienas tokiomis kultūrinėmis prekiamis. Visais atvejais, kai valstybėms narėms kyla abejonių dėl tų prekių kilmės, kai abejojama, kad tos prekės gali būti iš e, ginkluoto konflikto teritorijos, ypač jeigu e, tų prekių e, kilmės dokumentų nėra pakankamai. Tam, kad užtikrintume vienodas sąlygas siūlomo reglamento įgyvendinimui, turime suteikti įgyvendimo įgaliojimus Europos komisijai. Ji turi patvirtinti reikalingas šaligas e, nuostatas e, kultūros prekių laikinam e, sulaikymui ir saugojimui. Taip pat turi būti numatytos tolimesnės procedūrinės teisės dėl tokių prekių tolesnio likimo. Ir taip pat Europos komisijai turi būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai numatyti sukurti patikimą elektroninę duomenų bazę informacijos saugiam kaupimui ir įtimusie tarp valstybių narių. Tam, kad apsaugotume skaidrumą ir demokratiją, tuos įgaliojimus turime suteikti Europos komisijai. Bet tai turi būti padaryta prieš tai pasitarus skaidriai su Europos parlamentu ir taryba, įskaitant ir e, ekspertų lygmenių, ir išvados turi būti priimtos domen pagal Europos komisijos pasiūlymą reikėtų numatyti 250 metų e, ribą, laiko ribą visoms kultūrinių prekių kategorijoms. Mano nuomonė, tokia trukmė yra nepakankama, kad mes galėtume veiksmingai apsaugoti kultūros prekes iš nelegalios prekybos e, gautas, nes e, Ten yra daug archeologiškai, istoriškai, literatūrinių ir meno požiūrių ir mokslo požiūrių svarbių objektų, kurie buvo sukaupti pastaraisiais dešimtmečiais. Todėl, man atrodo, būtų gerai nustatyti 55 metų ribą bent jau tam tikroms e, kultūros prekių kategorijoms. Tam, kad užkirstume kelią nelegaliai priekybai kultūros prekėmis, mes turime kalbėti apie specialių procedūrų sukūrimą. Negalime kalbėti apie tran, kult, svarbių kultūros prekių tranzitą per ES ir uh, uh, muitinėms valstybių narių turi būti teikiama aiški deklaracija. Skirtingai negu komisijos pasiūlyme, uh, mes norėtume įtraukti ir uh, E, faunos, floros, mineralų, anatomijos e, kolekcijas, taip pat ir istorinius objektus, įskaitant mokslo ir technologijos istoriją, kultūros, socialinę istoriją, taip pat antikinės prekios, tokios kaip monetos, e, graviruoti medaljonai, anspaudai ir kiti svarbus archeologiniai objektai. Nors tos priemonės sustiprintų biurokratinės ir priekybinės padidintų biurokratinės išlaidas, Tai yra būtina, kad mes pagerintume skaidrumą ir e, užtikrintume e, saugę kovą su nelegale kultūros prekių ir meno kūrinių priekyba. Be to mes turime kalbėti apie prekių savininko deklaracijos reikalavimą. Tik taip mes galėtume užtikrinti, kad prekės yra eksportuojamas laikantis taisyklių reglamentų nesižvelgiant į tai, kad eksportuojanti valstybė yra UNESCO kultūros nusavybės apsaugos konvencijos šalis. Muitinės turėtų konfiskuoti ir laikinai sulaikyti kultūros prekes įvežamas ES teritoriją, jeigu toms kultūros prekiams iškyla bejonių ir jeigu jos patenka ES teritoriją, nesilaikant trečios straipsnio pirmos ir antros dalies nuostatų. Jeigu kultūros prekės yra laikinai sulaikomos, turėtų būti numatytos daromos garantijos jų geram saugojimui laikantis ES ir tarptautinės teisės. Tam, kad būtų galima deramai stebėti ir e, registruoti kultūros objektus ir kultūrinės vietovės, e, ypač tose valstybėse, kurios kenčia nuo ginkluotų konfliktų arba stichinių nelaimių, ES turėtų siūsti savo stebėtojus į tarptautinės muziejų tarybos e, delegacijas, stengiantis, kad būtų už apsaugotos kultūros prekes ir civilių žmonių gyvybės. Be to valstybės narės turi vykdyti e, informavimo kampanijas, kad e, neplistų, nebūtų parduodamos kultūros prekės iš nelegalios prekybos patenkančios Europos Sąjungą. Valstybės narės turėtų būti, turėtų teikti tą informaciją kultūros pirkėjams ir kitoms interesuotoms pusėms. Europos komisija turėtų netidėliodama patvirtinti taisyklę šiam reglamentui gyvendinti. Aš kaip pranešėjas esu pasirengęs atsižvelgti jūsų nuomonę, kad šis pasiūlymas pagerėtų ir sustiprėtų kova su kultūros prekių nelegale prekyba ES. Ačiū. Ačiū pranešėjui, ponas Kostė ir ponė Gomeš. Paprašė žodžio. Kolegos, ponė pranešėjau, ačiū, kad pristatėte dokumento projektą. Komisija siūlo užkardyti terorizmą finansavimą iš kultūros vertybių pardavimo. Mano nuomonė, kovoti su terorizmu yra būtina, tačiau tai nėra vienintelė priežastis kovoti su šia organizuoto nusikalstamumo rušimi. Praeities paveldas, praeities e, civilizacijų palikimai kelia pavojus, e, pavojų kultūros vertybių importas. Rinkoje yra nežinomas skaičius įvairiausių naudingų įvairiausių archeologinių iškasenų iš pačių įvairiausių šaltinių. Jos yra pasisavinamos ir tai daro didžiulę žalą istorijai, jos tyrinėjimui, piliečių atminčiai yra iš kultūrų pagrobama e, jų patirtis, sugriaunama regionų kultūrinė atmintis, sunaikinama jungtis tarp piliečių ir tai vis, da, vis didina nestabilumą krizės regionuose. Beje, pagrobtos vertybės neleidžia e, vykti mokslinio tyrimų, vyko kultūrinių vertybių grobimas iki Egipto, Sirijos, Libijos žlugimo, tačiau dabar šios veiklos mastai stipriai padidėjo, uždirbama e, pinigų iš kultūros paveldo, iš kasinėjimo pavojus nusikaltėliams negresia beveik joks. Taigi reikia saugiklių, kai yra kultūros vertybėms paklausa ir tai turėtų apimti ir mūsų kultūrinių vertybių rinką. Taigi kultūros vertybių importas į ES neturėtų apsiriboti tik pačių importo klausimų. Tuo pat metu mes turime išsiaiškinti, tokį fundamentalų klausimą, kas turi teisę į kultūrinį paveldą, sakyčiau, tik visuomenė. Visos diskusijos šią temą turi atsakyti į klausimą, ar antikinių vertybių privati nuosavybė yra primtina. Jeigu nebūtų privačių kolekcionierių, tai rinką, kurioje pardavinėjama mūsų kultūrinė atmintis, akivaizdžiai žlugtų. Be privačių kolekcijų visuomenė galėtų pamatyti šiuos objektus dėl estetinių, kultūrinių, mokslinių priežasčių. Ir tai yra vienintelis priežastis, dėl kurių verta ir būtų galima turėti kultūrinės vertybės. Taip pat mums reikėtų didinti samoningumą ir jeigu mes norime tinkamai kovoti su nusikalteliais, tai yra vienintelė galimybė būtent kelti klausimą dėl privačios kultūros vertybių nuosavybės. Pirmininkė prašo pono Köster baigti pasisakymą. Dar 30 sekundžių, ponė pirmininkė. Daugelyje šalių nuo 16 amžiaus jau draudžiama privačioje nusavybė turėti kultūros vertybių, kadangi šių vertybių turėjimas skatina įvairių nusikalstamumą, tai viliuosi, kad mes taip pat tokią galimybę panaikinsime. Pone Gomiš. Ačiū. Aš galiu palaikyti kolegą Köster. Tuo pat metu pritariu, kad tikrai nėra įvardinta priežastis vienintelė aktuali kovojant su kultūros vertybių importu, tačiau priežastis svarbi - kova su terorizmu. Žinome, kad terorizmai save teroristai save finansuoja. grobdami ir parduodami antikinės e, vertybės. Sirija, Irakas pastaruoju metu Libija, ten paveldas turtingas ir iš to paveldo pardavinėjimo teroristai finansuoja savo veiklą. Tačiau, aišku, tai nėra vienintelė priežastis aktuali kalbant apie kultūros vertybės. Tuo pat metu turiu klausimą mūsų pranešėjui dėl būsimo darbo. Kartu, aišku, dėkuoju už atliktą darbą. Noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie uostų vaidmenį. Ten yra sandėliuojami mus e, kultūros vertybės ir reikėtų suteikti mūsų pareigūnams daugiau galimybių atlikti paieškas ten. Beje, Panamos e, dokumentų komiteto darbe mes e, lankėmės, pavyzdžiui, ir Luksemburgė. Ir, pavyzdžiui, teiravomės Luksemburgo ministrų todėl jo teritorijoje esančio uosto veiklos ir muitinės veiklos jame, tačiau negavome pageidaujamų atsakymų. Tuo pat metu vyksta darbai ir Ženevoje žinoma, tačiau e, problema yra, nėra tik europinė, yra ir Singapūras, kitos pasaulio dalis, kur vystoma, vystomi panašus veiksmai veiksmai. Taigi į tai reikėtų taip pat atsižvelgti pranešimo projekte. Taip, pranešimas labai svarbus. Ir mums svarbu neleisti, kad teroristai ar nusikalteliai pelnytųsi iš neteisėtos antikinių vertybių prekybos. Nemažiau svarbu išsiaiškinti, kas nutiks su tokiamis vertybėmis, kai jos aptinkamos Europoje. Jas, pavyzdžiui, galima aptikti, tačiau kartais jų negalima iškart gražinti į gimtinę, nes, pavyzdžiui, ten yra vyriausybės, kaip Libijoje. Žinome, kad pastaruoju metu Ispanijoje buvo išblaškytas nusikaltelių tinklas, kontrabandininkai gabendavo Libijoje pagruptas vertybės. Taigi tos vertybės turi patikėtos kažkieno globon, nes tai yra visos žmonijos paveldas. Taip. Ir jos bus gražintos valstybei, kuri sugebės jomis pasirūpinti. Kol kas šiuo metu Libija to negali padaryti dėje. The... Dėkui prieš suteikiant žodį uh, pranešėjui, ar komisija norėtų pasisakyti šiame nagrinėjimo etape. Ne, taip, jeigu taip, tai prašau trumpai. Labai ačiū. Labai trumpai keletą minčių išsakysiu. Ačiū už pakeitimus, be abejo, juos gilinsimės. Ypač jeigu tai padės patobulinti pasiūlymą dėl kultūros vertybių gražinimo restitucijos, kitaip sakant. 207 sutarties straipsnis e, yra pasirinktas kaip teisinis pagrindas, tačiau jis neapima šių aplinkybių. Aš net nežinau, ar ES turi kompetenciją skelbti teisės aktus dėl prievolės valstybėms narėms gražinti iš trečių valstybių pagrobtas vertybės. Yra UNESCO konvencija ir pagal ją galima dirbti, beje, tas ir vyksta. Dirb, dir, dirbama diplomatiniais kanalais, būtent per juos yra gražinamos kultūros vertybės tikriesiams šeimininkams. Atsižvelgsime ir į tai, kad siūlo pranešėjas 75 metus kaip minimalų amžių kultūros vertybėms gal ir kils nedidelė problema dėl papildomų kategorijų, pavyzdžiui, kaip tai dėrės su importo licenzijomis, A. Paleontologijos vertybės, fauna ir flora. Tai juk nėra tas tikrasis e, kultūros paveldas, nes paleontologinių, archeologinių iškasenų nesukūrė žmonės. Tai kiek kita sritis, tačiau žinoma, viską gilinsimės. Mes palaikome um, narių išsakytas mintis. Manau, kad visa tai atsispindi šio pasiūlymo aiškinamajame memorandume bei poveikio vertiname, kuris pridedamas prie pasiūlymo. Taip, mes galvojame apimti objektus trijose zonose, atsipšau laisvose, neapmokestinamuose zonose ir visa tai apimama ir jeigu yra kaž neapmokestinamas, neapmuitinamas režimas, tai net ir jame kultūros vertybės yra sureglamentuotos dėl pagrobtų vertybių. Jeigu neklistu, trečiame straipsnėje rašoma, ypatingomis aplinkybėmis tokias vertybės gali saugoti laikinai nacionalinė viešoji institucija tol, kol ne, netaps normalia padėtis valstybėje, iš kurios pagruptos tos vertybės. Taigi pranešėjui baigė mosios pastabos labai trumpai. Ačiū, labai dėkoju diskusijų dalyviams, ačiū už konstruktyves pastabas. Dar norėčiau priminti jums, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 22.12 valandos. Right. Ačiū. Ir periname prie 7 ir 8 punktų, kurių svarstymas atidėtas. Šiandien jų nenagrinėsime. Ir dabar devintasis darbo tvarkės punktas mano pačios klausimo patikto aptarimas klausimas raštu, kurį patikiau komisijai lapkričio 8 dėl Italijos įstatymo, pagal kurį telekomunikacijų duomenys saugojami šešis metus. Po pakeitimo tie duomenys saugomi netrumpiau nei šešis metus. Įdomu tai, kad tas pakeitimas buvo e, priimtas keičiant įstatymą dėl dulkių surblių. Tai visiškai nesusiję sritis. Ir komisija pateikė atsakymą, bet vis dėlto norėčiau pasinaudoti komiteto uh, gali, galimybę e, šį klausimą apsvarstyti Libė komiteto posėdėje ir išgirsti visapusišką atsakymą, nes komisija pareiškia, kad tai yra e, nacionalinės kompetencijos sritis ir ko, mes negalime kištis, bet aš spėju, kad komisija veikiausiai rengia pasiūlymą dėl naujo, naujos duomenų saugojimo direktyvos. E, Bet kokiu atveju sprendimas šešis, bent šešis metus saugoti duomenys, man atrodo, yra perteklinis ir prieštarauja Europos teisiai, ką komisija e, rengėsi daryti. Mm, pone Verklai, e, Home e, direktorato e, skiriaus vadovės pavaduotoja turi galimybę atsakyti į šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sutikti visą informaciją ir pacituoti komisijos nario Vramopolos patiktą atsakymą jūsų klausimą. E, pirmoji, jų, į pirmąją jūsų užduoto klausimo dalį komisija tai, kad jis žino apie šį Italijos sprendimą ir apsispręs ar pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kai parengs tinkamą e, analizę. Į antrąją jūsų klausimo dalį atsakymas yra toks laikantis komisijai suteiktų įgaliojimų sutartise, e, duomenų apsaugos, sritis duomenų apsaugos teisės aktai yra valstybių narių kompetencijos sritis e, priežiūros, duomenų apsaugos priežiūros institucijos ypač. Tre, į trečiąją jūsų klausimo dalį atsakymas yra toks. Darbas vyksta dėl duomenų saugojimo klausimo. Po Teisingumo teismo sprendimo Tele2 byloje informa vyksta e, inf informacijos mainai su valstybėmis narėmis taryboje, komisija dalyvauja šiame darbe. Ir kaip nurodyta 2018 veiklos programoje, komisija parengs gairias dėl tolesnio darbo numatomo duomenų saugojimo srityje. Yra du prašantis žodžio kolegos. Bet jau dabar turiu klausimą, kurį galėsite atsakyti pabaigoje. Jūs teigiate, kad nacionalinės duomenų apsaugos institucijos gali nuspręsti ar kištis į tokius atvejus. Tačiau svarbiausia yra tai, kad nacionalinė institucija pateikė savo rekomendacijas vyriausybei konkrečiai, bet tai niekas nesutrukdė įstatymo priimti. Piliečiams lieka paskutinė galimybė kreiptis į teismą, bet tai yra labai daug laiko reikalaujanti, brangi, e, sudėtinga procedūra. Veikiausiai komisija nemano, kad tai yra tinkamiausias būdas užtikrinti Europos teisės aktų dėl domenų apsaugos įgyvendinimą. Leisti piliečiams bilinėtis teisme. Komisija juk yra sutarčių sergėtoje ir ji turi rūpintis, kad ES teisės aktai būtų gyvendinami ir tinkamai ginamos piliečių teisės. Leisiu leis Jums pamastyti apie tai keletą minučių. O žodžio paprašė ponė Spinelį ir ponė Sipil taip pat. Sofija, norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad e, užduotas šis klausimas, kurį tu uždavai. E, jis liečia labai svarbę temą ir tai susijęs su įstatymo viršenybė Italijoje. E, turiu pasakyti, kad komisijos nario Bramopolos atsakymo nepakanka pas ten pasakyta, kad tai yra valstybių narių kompetencijos sritis. Man tai atrodo, man atrodo, kad tai susijęs su Europos kompetencijomis, nes tai kalba čia eina apie Europos Sąjungos teisės aktus. Duomenų saugojimas pratestas iki šešių metų. Duomenų, pri, privačių duomenų apsaugos teisės aktai, ES teisės aktai tikrai pažįsti šiuo klausimu, o Teisingumo teismo nutartyje šią temą yra pasakyta, kad precedentų teisė, jeigu yra neproporcinga, negali būti e, tinkamų juridinių pagrindų, laikoma tinkamų juridinių pagrindų. E, Taigi, Italijoje susidarė ypatinga padėtis, nes e, kaip argumentai tokiam sprendimui keisti įstatymą pasitelkti kova su terorizmu, tačiau įtvirtinta nauja teisės norma. Italijos domenų apsaugos pareigūnas pasisakė prieš e, E, šį e, pakeitimą, taip pat, jis taip pat rėmėsi Teisingumo teismo sprendimu, kuriame e, kritikuojami sprendimai per nelik ilgai saugoti duomenis ir teismas, teismo nuomonė tai, tai nėra teisinga. Ir tikrai nematau priežasčių komisijai nepradėti tyrimo pažeidimo procedūros šiuo atveju pažeidimo tyrimo procedūros šiuo atveju, nes kalba eina apie ES teisės pažeidimus. Jeigu kalbame, vis kalbame apie padėtį Vengrijoje ir Lenkijoje, kodėl e, nepasigilinus ir padėtį Italijoje, jeigu Italijoje taip pat pažydinėjami įstatymai. Pone Sipil, ačiū pirmininkai ir atsiprašau dėl to, kad turėsiu iš karto, kai užduosiu klausimą, išeiti, nes turiu kitą susitikimą. E, Manau, kad šis klausimas e, parlamentui yra tikrai aktualus. Minėtas Italijos įstatymas jau turi prieš istorę ankstesnį e, įstatymą šios ryties Italijoje teko panaikinti pareikalavus teismui. Susidaro įspūdis, kad Italijos vyriausybė tiesiog nenorėjo renkti kitų diskusijų dėl duomenų saugojimo ir sprendimas buvo priimtas slaptai, slapta. Galima viską nurašyti nacionaliniam duomenų apsaugos pareigūnui, bet taip nėra. Visų pirma, šio statymo pagrindas kovos su terorizmu direktyvos 20 straipsnis. Galima abejoti tuo, ar tai tikrai tinkamas teisinis pagrindas. Tos direktyvos preambulėje kalbama apie būtinybę laikytis proporcingumo visų pirma. Taip pat minima Europos e, Sąjungos pagrindinių teisų hartija. Todėl reikėtų šį įstatymą įvertinti iš europinės perspektyvos ir patikrinti, ar jis tikrai atitinka kitus teisės aktus ir taisyklės. Ir vertinant iš šios perspektyvos, man sunku suprasti, kodėl vienintelis komisijos atsakymas yra tai, kad tai yra nacionalinės kompetencijos dalykas. Jei aš, pasak, jei aš taip pasakysiu savo rinkėjams, savo apygardoje, tuomet jie man pasakys, A, bet mes manėme, kad egzistuoja Europos Sąjunga, kurie, kurioje galioja bendros vertybės ir tos pačios taisyklės. Todėl manau, kad komisija turi imtis daugiau veiksmų, o ne tik pareikšti, kad tai ne jos rytis sutartis. Pirmininkė, prieš jums išeinant iš salės ir prieš sutikdama galimybę komisijos atstovė atsakyti, siūlyčiau koordinatoriams dirbantiems šiame komitete paprašyti parlamento teisės tarnybos nuomonės dėl komisijos pateiktų argumentų, kad jie esą neturi galiojimų veikti ar kad dėl to, kad tai yra europinės kompetencijos, dėl, ne europinės kompetencijos rytis. kad, kad išsitikinome, jog tas argumentas, kad komisija negali imtis veiksmų, yra tvirtas ir pamatuotas. Pone Verklei, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, aš suprantu jūsų užduotus klausimus ir e, kitų narių užduotus klausimus dėl būtinybės suvokti, įsigilinti, kodėl komisija dar nepradėjo pažeidimo tyrimo procedūros prieš Italiją ir ko ji laukia reikia pabrėžti, kad diskusijos dėl to, koks duomenų saugojimo laikotarpis galėtų būti numatytas po tele 2 bylos sprendimo yra labai sudėtingas. Tai platesnių diskusijų dalis, o komisija laikosi tokios politikos prieš priimdama sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą, tai yra gana sudėtingas, rimtas sprendimas. Komisija nori iki galo suvokti tokio sprendimo pasiekmes, ypač e, nacionaliniams duomenų saugojimo e, sistemoms. Tai svarbu akcentuoti, nes darbas vyksta, vertinimas rengiamas, darbas dar nebaigtas da, dirbame su Europol, su pagrindinių teisų agentūra, e, nagrinėjame visą poveikį e, teisėsaugos institucijų operatyviniams gebėjimams, taip pat nagrinėjame poveikį ES duomenų saugojimo nuostatoms ir poveikis yra gilesnis, nei mes manėme. Todėl Komisija dar nepriemė sprendimo, ar pradėti tyrimo pažeidimo, pažeidimo tyrimo procedūrą ar ne. Kągi, aš matau dabar tą analizę ir jumis tikiu, nes man atrodo, kad viskas taip yra sudėtinga. Man atrodo, kad ir jūs savo atsakymę kalbėjote apie nacionalinės domenų apsaugos institucijas. Nacionalinio domenų apsaugos tarnybo atstovai teigia, kad šis įstatymas pažeidžia ES teisę. Ar taip gali būti? kas gali būti dar labiau komplikuota negu nevar. Aš e, vis labiau pavargstu, kad Europos komisija kas kartą atsakinėja taip pat į Europos parlamento klausimus. Visais atvejais randa tokį patį atsakymą. Jeigu ES teisė nacionalinės administracijos akimis yra pažeidžiama, bet e, nacionalinė institucija negali veikti, tai tada Europos komisija turi veikti. Bet e, turbūt nedaug kas čia yra nusiteikę iš esmės diskutuoti ir aš oficialiai Libe komitetui teiksiu dabar šį prašymą ir reikalausiu, kad atidis padėtis būtų legaliai išanalizuota. Pirmiausia, turime kalbėti apie Europos komisijos prievalę įgyvendinti ES teisę. Ir tai būti daroma, turi būti daroma ne tada, kai tai yra politiškai tikslinga, bet tada, kai teisės aktai yra pažeidžiami. Padėtis turi būti pagerinta kuo greičiau, nes tokia yra Europos komisijos prievolė Europos e, piliečių akistatoje. Ačiū už tai, kad dalyvavote. Pername prie kito darbo tvarkės klausimo. Okay, because... Problema, nes Kitas klausimas, dešimtas. E, kova su pinigų plovimu e, baudžiamosios teisės nuostatomis, priemonėmis negali būti svarstamas, nėra pranešėjo. Porą trejata minčių reikia lukterėti. Manau, kad galim pakentėti. Dvi, trys minutės. Eikit rankas, nusidlaukit ar kavos išgerkit. Sing a song. <laughs> Who wants to sing? <laughs>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 the rapporteur. <laughs> okay. As he's taking his seat, I will do the introduction. Kol pranešės atsisės, aš įžangą perskaitysiu dešimtajam darbo atvarkės punktui. Atsiskaitysime komitetui apie trilogo dėrybų padėtį. Kova su pinigų plovimu, e, baudžiamosios teisės priemonėmis. E, diskusija pirmoji jau įvyko anksčiau, kita numatyta gegužės 30 dieną. Ačiū ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, kad vėluoju, bet mano lėktuvas pavėlavo. Ir kartais keliavimas iš vieno Europos krašto į kitą užtrunka Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą, tema labai svarbi. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Bulgarijai už įdėtas pastangas kovojant, siekiant kompromiso, kuris būtų priimtinas visoms institucijoms. Dėkuoju Europos komisijai už labai konstruktyvų požiūrį pasirinktą per dėrybas. Norėčiau pabrėžti, kad mes norėjome parengti veiksmingą teisės akto tekstą, kuris būtų išbaigtas ir užtikrintų, kad nusikalteliai nepabėgtų nuo teisingumo, neišvengtų teisingumo. E, turime labai aiškiai e, atskleisti pajamų šaltinius. Teisėjas Falkonė sakė, kad reikia sekti pinigų pėdsakais, kad e, atrastume organizuotus nusikaltelius, mafijos atstovus, teroristus, kurių šiais laikais yra daug. Ši priemonė leis administracijai tą iš tiesų padaryti. Užkirsime kelią e, pinigų panaudojimui nusikalstamai veiklai. Įvyko keturi techninio pobūdžio posėdžiai, pažangos yra pasiekta, ir e, sugebėjome svarbiausias problemas išspręsti. Tikimės, kad iki gegužės 30 dienos e, bus pasiektos galutinės politinio trilogo išvados. Jau dabar yra pasiektas sustarimas dėl svarbiausių direktyvos taikymo apimties klausimų. Direktyva bus taikoma absoliučiai visiems nusikaltimams be jokių išimčių. Kalbame apie principus ir sankcijas būtų numatytas ir draudimas dalyvauti visuomenės veikloje. Ir mes tikimės, kad Europos taryba imsis papildomų pastangų ir išspręs parlamentui svarbės temas, kal, problemas. Kalbame apie politiškai pažeidžiamus žmonės. Turime kalbėti apie konfiskavimą prekių, nusikaltelių turto konfiskavimą. Kaip jau sakiau, tikiuosi, kad sustarimas dėl šių klausimų bus pasiektas, kol kas jo nėra. Kai tai bus padaryta, dėrybos bus baigtos ir galėsime pateikti tekstą, pagal kurį galėsim, su kuriuo galėsime užkirsti kelią tokiems nusikaltimams arba nubausti nusikaltelius. Baigdamas galiu pasakyti, kad esu patenkintas tuo, kas jau pasiekta. Ačiū. Ponas Techovski. Ačiū. Smiežuje, co jsou tai konkretiniai zavėrai? Keletą klausimų turėčiau. Būtent kokios konkrečias išvados turi būti pasiektos, kaip konkrečiai šios priemonės atrodytų ir koks konkretus pranešimo tikslas. Beje, Kokios didžiausios kliūtis egzistuoja siekiant kompromiso per dėrybas? Girdėjau, kad kai kurioms valstybėms narėms pranešimas kėlė problemų. Ar pavyko jas išspręsti? Ir paskutinysis klausimas. Ar pasigilinote į tokią temą? Smulkios perlaidos ar smulkios pervedimai tarp valstybių narių. Dažniausiai informacija mums pasiekia apie stambių sumų judėjimą tarp valstybių narių, tačiau ar pasigilinote į tokių nedidelių sumų problemą? E, nemažai teroristinių organizacijų gauna pajamų iš nusikalstamos veikos ir būtent per nedidelėmis sumomis įgalina šių pinigų judėjimą. Ačiū, daugiau niekas nenori pasakyti, tada ponas Karavo, prašau žodis jums, ponė Karavo. Dar kartą ačiū kolegoms. Atsiprašau, iš pradžių e, nesupratau, ką jūs norėjot pasakyti, gal kažko neišgirdau, bet noriu pasakyti, kad kalbame apie direktyvą baudžiamosios teisės srityje. Čia nekalbame apie ką kitą nei e, valstybių narių baudžiamosios teisės suderinimą. Norime, kad skirtingų valstybių namidžių baudžiamieji kodeksai būtų suderinti, kad būtų aptarti E, tos pačios rušies nusikaltimai. Pinigų plovimo nusikaltimai turi būti e, reglamentuojami tais pačiais vienodais teisės aktais visose valstybėse narėse. Taigi mes norime suderinti baudžiamąją teisę, kovojant su nusikaltimais, kuriuos vykdo juridiniai ir fiziniai asmenys Ir žinome, kad bus nuostatų susijusių su konfliktų sprendimu, ypač tais atvejais, kai valstybė narė nenori vieno ar kito nusikaltimo svarstyti. Kitas dalykas e, - jautrus konfiskavimo klausimas. Čia vis dar laukiame gero komisijos pasiūlymo. Jau bandėme pasiekti pažangos, pasitelkdami kai kurių valstybių narių e, pažangą. Ir dabar žiūrime, kaip galime suderinti e, sistemas, pasimokyti iš geros patirties ir galbūt perkelti tą gerą praktiką kitas valstybės narės. Aš nemanau, kad tai bus e, kažkoks gyvybiškai svarbus klausimas išspręsti per šią kadenciją, bet žinia yra pasiūlymų, pažiūrėjau, dėl baudžiamo kodekso. kuris e, ypač rūpi kai kurioms valstybėms narėms. Galiu pasakyti, kad e, iš Pagal pirminės prielaidas didžioji dalis ir tarybos, ir parlamento sugebėjo pasiekti pažangos ir sugebėjo pasverti savokas, kurios iš pradžių atrodė sudėtingos. Kalbame apie sankcijas, kalbame apie kovą su nusikalstama veikla, jos prevencija. Didelė dalimi tai yra neatsiejama pinigų plovimo temos dalis. Ar komisija norėtų ką papildyti? Ne? Tada šį klausimą baigiame svarstyti ir periname prie darbo tvarkės 11 klausimo, kuris bus e, svarstomas uždarame posėdėje. Todėl prašyčiau visų tų, kurie neturi teisės būti uždarame posėdėje, išeiti.